Vamos a empezar la votación. Pradėkime balsavimą. Pirmasis. Pranešimas kasinį pranešimas, institucinis susitarimas dėl bendradarbiavimo, nustatant procedūras, susijusias kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau balsuojame dėl komiteto sudėties ir kitų delegacijų sudėties, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau Češkova pranešimas. 2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas taryba ir vadovų taryba. Pakeitimų nėra. Balsuojame. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau balsuojame dėl rezoliucijos, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. žinote, pas mus netrukus atvyks svečių, tai yra Senegalo prezidentas. Taigi. Taigi, kalbės Senegalo prezidentas ir reikės mūsų balsavimą šiek tiek pertraukti trumpam oficialiai ceremonijai. Taigi, dabar užuot balsavę dėl Zanonio pranešimo, kuris labai ilgas ir mums nepavyks spėti iki 12. Balsuosime dėl kitų trumpesnių pranešimų. Dėl Zanonio balsuosime po oficialios ceremonijos. Todėl dabar balsuosime dėl Harbor pranešimo. Dėl pramoginių ir asmeninių laivų. Harbor pranešimas. Pirmasis pakeitimų blokas, vardinis balsavimas, prašom. Baigėme balsuoti. Pirmasis pakeitimų blokas priimtas. Toliau. Balsuojame dėl pasiūlymo, komisijos pasiūlymo. Vardinis balsavimas, prašau. Baigėme balsuoti. Priimta. Balsuojame dėl teisėkūros rezoliucijos pasiūlymo. Prašom. Baigėme balsuoti. pasiūlymas priimtas. Toliau. Dernio pranešimas dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo. Balsuojame dėl pirmojo pakeitimo bloko. Pradedame balsuoti. Pirmoji dalis. Paprastas balsavimas. Taigi, pirmojo bloko pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Baigime balsuoti. Priimta. Toliau balsuojame dėl komisijos pasiūlymo vardinių balsavimų. Prašau. Baigėme balsuoti. Priimta. prieš balsuojant dėl rezoliucijos pasiūlymo, mes balsuojame dėl 61 pakeitimo, 161 pakeitimo, kas prieš, kas už, kas prieš, atsiprašau, priimta. O dabar balsuojame dėl rezoliucijos, teisėkuros rezoliucijos, prašom. Priimta. Toliau balsuojame dėl Bauer pranešimo. Susitarimas tarp ES ir Armenijos dėl vizų režimo supaprastinimo. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau. Kitas ponios Bauer pranešimas. ES ir Armenijos susitarimas dėl readmisijos. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Toliau balsuojame dėl leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą. Nėra pakeitimų, reikia kvalifikuotos balsų daugumos. Kas už? Kas prieš? Teks patikrinti elektroniškai. Prašom balsuoti. Baigėme balsuoti. Pasiūlymas atmestas. Toliau gyvūninės kilmės produktai. Balsuojame dėl rezoliucijos projekto. Kvalifikuota balsų dauguma, kas už, kas prieš, susilaikė, Taip pat teks patikrinti elektroniškai. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau. ES ir Kinijos dėrybos. Yra pakeitimai pirmas ir šeštas, jie identiški vardinis balsavimas. Prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. Toliau 17 paragrafas, dvi dalys. Už pirmąją dalį. Kas, kas prieš susilaikė priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, prašom. Baigiame balsuoti. Priimta. Antrasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Dvidešimt šeštasis paragrafas, trys dalis. Kas už pirmąją?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 Baigėme balsuoti. Atmesta. Toliau. Septintasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Taip pat atmesta. Toliau. 41 paragrafas, pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Priimta. Antroji dalis – vardinis balsavimas. Prašom. Baigiame balsuoti. Priimta. Ketvirtasis pakeitimas – vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsuoti baigime. Atmesta. Dabar balsuojame dėl 42 paragrafo. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis vardinis balsavimas. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Penktasis pakeitimas vardinis balsavimas. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Aštuntas pakeitimas, vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 43 paragrafas, 3 dalis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaikė, priimta, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Reikėtų patikrinti. Prašom balsuoti elektroniškai dėl 43 paragrafo antrosios dalies. Baigėme balsuoti. Priimta. Trečioji dalis jį buvo atsiimta, taigi dabar balsuojame dėl viso pasiūlymo, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau pereikime prie kito balsavimo etapo. Dar yra truputį laiko. Ir dabar balsuosime dėl prekybos santykių su Taivanu. Balsuojame dėl pirmos, pirmosios pastraipos, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtoji pastraipa, kas už, kas prieš, Na, reikėtų patikrinti elektroniškai, prašome balsuoti. Baigėme balsuoti, priimta. Antrasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašome. Atmesta. Toliau balsuojame dėl ketvirtosios dalies. Vardinis balsavimas. Dėl keturioliktos, atsiprašau, vardinis balsavimas. Taigi, keturiolikta dalis. Vardinis balsavimas. Priimta. ir balsuojame dėl viso teksto, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Na ir šioje vietoje mes balsavimą turime pertraukti ir pradėti iškilmingą posėdį. Na gerai. Galime balsuoti dėl dar vieno rezoliucijos pasiūlymo. Gerai. Pone Lichtenberger, prašau. Mielos kolegės, mėly kolegos, prieš pradėdami čia švilpti, paklausykite manęs. Vakar diskutuodami dėl pilotų skraidimo ir polisio laiko, uh, iš komisaro Kalas išgirdome pasiūlymų, kurie yra susiję su dėrybomis tarp jo ir transporto profsąjungų. Ir šie pasiūlymai yra kitokie negu mūsų diskusijų metu diskusijų komitete metu pateikti pasiūlymai. Ir mes dabar nežinom, koks yra iš tikrųjų komisijos pasiūlymas. Todėl rezoliucija, kuri, kuria mes, dėl kurios mes dabar balsuojame, atmeta komisijos pasiūlymą, nes mes dėrėjomės dėl ankstesnio pasiūlymo. Aš manau, kad parlamentas privalo žinoti tai, dėl ko yra balsuojama Todėl aš prašau nukelti balsavimą tam, kad parlamentui būtų suteikta galimybė gauti komisaro pasiūlymus raštu ir apie juos padiskutuoti. Ačiū. Senora Lichtenberg. Ara, de acuerdo con el... Pone Lichtenberger. Pagal darbo tvarkos taisyklės Dabar vienas kalbėtojas turi pasisakyti prieš, o vienas gali pasisakyti už jūsų pasiūlymą. Taip, ar kas nors nori pat, paremti jūsų pasiūlymą? Ar kas nors nori pasisakyti prieš? Ar yra norinčių pasisakyti prieš? Pirmininkė, aš pasisakau už šį pasiūlymą Aš nesu tikras, kad komisijos pateikti pasiūlymai yra geri ir jeigu yra galimybė pagerinti tą pasiūlymą ir tai bus galimybė mums pritarti tam pasiūlymui, tai mes turime pasinaudoti galimybę turėti daugiau laiko diskusijoms. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Ar kas nors nori pasisakyti prieš? Ponas Peronė, prašau. Pirmininkė, dėkoju parlamento balsavimas šią temą suteiktų mums stipresnę poziciją komisijos ir tarybos atžvilgių. Taigi, dabar balsuojame dėl ponios Lichtenberger pasiūlymo. Prašom, kas nori pritarti jos pasiūlymui, prašome pakelti rankas. Kas nepritarė, teks patikrinti elektroniškai. Prašom. Baigėme balsuoti. Pasiūlymas atmestas. Tokiu būdu balsuojame vardiniu balsavimu dėl rezoliucijos. Prašau. Baigėme balsuoti. pasiūlymas atmestas. Na, o dabar tikrai pertraukėme balsavimą ir pradėsime iškilmingą posėdį, kuriame išklausysime Senegalo prezidento kalbos, o po to tęsime balsavimus.